Dear colleagues, please, may I ask you to... <clears throat> Kolegos, prašau susėsti. Norėčiau patvirtinti darbo atvarkę. Taigi darbo atvarkė laikome patvirtintą. Noriu pasisveikinti su Europos centrinio banko pirmininku Mario Draghi. 2017 m. pirmajam stebėsinos dialogui Pirmasis vyko lapkričio 28 dieną ir šios dienos dialogas vyksta labai sudėtingų ir <clears throat> sunkių aplinkybių kontekste. Ekonomika taisosi, tačiau e, rizika dėl geopolitinių faktorių eurozonoje išlieka, <clears throat> ypač turint omenyje naujos F administracijos vienašališkos politikos patvirtinimas susijusi taip pat ir su e, rinkos reguliavimo klausimais, kainų augimu. Todėl mums reikia išsamei apsvarstyti ir patvirtinti bendrus veiksmus ES lygių. Todėl <clears throat> Diferencijuota integracija gali būti labai svarbi priemonė, tačiau reikėjo pasinaudoti, nepažeidžiant bendrijos metodą ir ES teisės sistemos ir siekiant ES vienybės tvirtinimo bei ambicingų tikslų įgyvendinimo, taip pat ir ekonomikos ir pinigų sąjungos sukūrimo po pastarojo stebėsinos dialogo Centrinio banko pozicija liko nepakitusi valdyba tęs e, e, atitinkamą pirkimų turto įsigymų programą, kuri e, tęsiasi iki 17 metų balandžio mėnesio ir galės būti protesta priklausomai nuo to, ar bus pasiekti metinės infliacijos tikslai. ECB pasiuntė aišku signalą apie tai, kad neleis, jog kiltų grėsmė Europos ekonomikos atsigavimui ir todėl apsirūpins būtin, būsi, būtinomis priemonėmis tam, kad galėtų tinkamai sureaguoti į politinius ir geopolitinius iššūkius. Labai svarbu, kad ECB <clears throat> politika labai svarbi buvo siekiant užtikrinti kainų stabilumą ir skatinti vidaus vartojimą buvo pareikšta tam tikrų nuogastavimų dėl nekonvencinės pinigų politikos mm, tam tikros e, tam tikro žalingo poveikio, taip pat pašalinių poveikio susijusių su, su mm, bendroju produktivumu. Taigi ekonomikos komiteto koordinatoriai pasirinko būtent šias temas, e, besirengdami šiam stebėsenos dialogui ir mm, Taip pat e, buvome susitikę su pakankamai aukšto rango ekspertais ir mokslininkais turint omenyje, kad mokslinė literatūroje nėra aiškios pozicijos dėl pinigų politikos poveikio galimiems nekilnojamo turto burbulams atsirasti. Tai kalbant apie antrąją temą, dokumentuose pabrėžiama, kad nėra aiškių įrodymų patvirtinančių, kad pinigų politika darė neigiamą įtaką <clears throat> produktivumui. Taigi, Turime daug įdomių temų, kurias aptarsime, nekantrai laukime dabar pono Dragį pasisakymo, jam ir suteiksiu žodį. Honorable members of the Economic and Monetary Affairs Committee, ladies and gentlemen, I'm pleased to be speaking before your committee on the eve of the 25th anniversary of the signature of the Treaty on European Union in Maastricht. That bold Labai dėkoju. Aš džiaugiuosi galėdamas kalbėti per 25 ES sutarties pasirašytos Maastrichte e, jubiliejų. Tai buvo svarbus žingsnis. Praėjus dešimt mėnesių, metų e, atsirado euras ir Tai reiškia, kad mes sustipriname politinius įsipareigojimus, kurie mus kartu jau laiko vienybė 60 metų. Žinoma, labai lengva nuvertinti šitos įsipareigojimus ir nuvertinti taip pat ir padarytą pažangą. Tačiau su viena valiuta mes užmesgėme tokius tamprius saitus tarpusavyje, kad jie padėjo įveikti net pačią didžiausią po antro pasaulinio karo ekonominę krizę. Ir tai ir buvo pradinis Europos projekto sumanimas - išlikti vieningiams sudėtingais laikotarpiais, kai mes esame gundomi nusigręžti nuo kaimynų ir ieškoti nacionalinių sprendimų. Ekonomikos ir pinigų sąjungos tikslas turėtų, žinoma, siekti ekonominio ir socialinio progreso, pažangos. Tai ir yra Maastrichto sutarties tikslas. Tam tikslui mums reikia tvaraus augimo ir naujų darbo vietų kūrimo. Mes pastebėjome pastaruoju metu, kad ekonomika atsigauna ir tai yra geras žingsnis siekiančio tikslo. Per pastarosius dviejus metus BVP gyventojų išaugo 3 procentais eurozonoje. Ir tai yra geras rezultatas palyginus su įsivyšiusiomis ekonomikomis. Pasitikėjimas ekonomika pastaruoju metu pasiekęs aukščiausią lygį per penkerius metus. Nedarbas sumažėjo iki 9,6 procento ir tai yra žemiausias lygis nuo 2009 metų gegužės valstybės skolos ir BVP santykis jau mažėja antrus metus iš eilės. Tai yra žingsniai teigiama linkme, bet tai yra tik tai pirmieji žingsniai. Mums reikia tęsti šį darbą, kad nedarbas ir toliau mažėtų ir vis daugiau Europos piliečių galėtų gauti naudos iš ekonomikos atsigavimo aš pakalbėsiu apie tai, kaip mes stengiamės palaikyti atsigavimą ir kodėl mūsų pinigų politikos sprendimai priimti gruodžio mėnesį yra e, teisingi pagal dabartinę ekonominį kontekstą. O taip pat aš dar trumpai aptarsiu finansinio stabilumo aspektus. Mūsų pinigų politika buvo pagrindinis faktorius prisidėjęs prie mano ką tik aprašytų e, ekonominės pažangos aspektų. Mūsų priemonės prisidėjo prie finansinės sistemos stabilumo ir prisidėjo plačiumastų prie ekonomikos, užtikrindamos e, palankės finansavimo sąlygas. Gruodžio mėnesį e, banko valdyba ir toliau pasisakė už tai, kad e, išlaikytų tas priemonės siekiant sumažinti infliacijos lygį maždaug iki 2 procentų. Tuo tikslu finansavimo sąlygos turi būti palankios. Ir e, privalu atsižvelgti tiek į vidaus, tiek į išorės aspektus. Ir dėl tos priežasties mes nusprendėme palikti e, pinigų švelninimo priemonės ir šiems metams. Toks yra mūsų sprendimas, bet negane to mes nusprendėme, kad e, turto supirkimo programa tęsis ir po 17 kovo mėnesių ir kol kas planuojame tą daryti iki 2017 gruodžio, o jeigu reikės, net tęsime ir toliau tol, kol banko valdyba nuspręs, kad infliacija pasiekė mūsų užsibriežtą tikslą. Mes ir toliau supirkinėsime turtą per mėnesį išleisdami 80 milijardų iki kovo mėnesio. Nuo balandžio mėnesio mūsų supirkimai turėtų kas mėnesį siekti 60 milijardų. Ir šitas supirktas, šitos supirktus vertybinius popierius mes toliau reinvestuosime į mūsų programas iki jų išpirkimo laikotarpio. Mūsų gruodžio mėnesio sprendimai yra e, teisingi sprendimai. Yra pusiausvyrą tarp to, kad e, mūsų augimo perspektyvos yra pozityvios, bet antra vertus tarp to, kad kol kas trūksta ženklų, kad infliacija sumažės iki mūsų užsibriešto tikslo. Viena vertus, įrodymai rodo, kad defliacijos rizika tarsi išnyko, o infliacija per artimiausius metus turėtų aukti. Ir priešingai nusistovėjusiai nuomoniai euro zonos ekonominės sąlygos irgi stabiliai gerėjo. Euro zonos BVP augimas buvo pakankamai solidus e, per visus 15 metų ketvirčius ir tai sudarė per metus 1,9 procento. Palyginus su 2013 metais 3 3,5 milijonais bedarbių yra mažiau eurozonoje, o tai reiškia 18 procentų sumažėjimą. Ir per praeitą ketvirtį e, ekonomikos atsigavimas buvo e, fiksuojamas sektoriuose ir šalise. Žinoma, e, augimas eurozonos šalyse ir sektoriuose ir ypač to augimo nevienodumas sumažėjo uh, E, per pastarį laikotarpį, ypač po euro įvedimo. Bet reikia ir toliau palaikyti mūsų pinigų politikos priemonės, jeigu mes siekiame, kad infliacijos lygis ir toliau auktų iki mūsų numatyto lygio. E, gruodžio ir sausio mėnesio infliacijos šuoliai iš tiesų atspindi momentinį laikotarpį ir tai susijęs su energijos kainų išaugimu. Bendrai paėmus, spaudimas infliacijai yra nedidelis ir mes tikimės, kad jisai padidės tik tai laipsniškai. Todėl tokios infliacijos e, spaudimo nebuvimas iš tiesų atspindi tik tai mm, vidaus vartojimo spaudimo nebuvimą. Tai, aišku, atsispindi ir darbo jėgos produktivumo vystimuisi ir taip pat e, neaugantiems atlyginimams. Kaip aš jau ir sakiau, mūsų pinigų politikos strategija tvirtina, kad mes neturėtume reaguoti į tokius individualius duomenis ir trumpalaikius infliacijos padidėjimus. Mūsų politikos horizontas yra e, tolesnis, todėl mes ir toliau stebėsime, kaip keisi suderintojo vartotojų kainų indekso infliacijos rodikliai ir kaip jie galės turėti įtakos vidurio laikotarpiui e, kainų stabilumui. Žvelgdami ir toliau mes matome, kad e, rizika eurozonai nėra didelė ir ta rizika daugiausia susijusi tik tai su globaliniais faktoriais mūsų dabartinė pinigų politikos e, prognozė numato, kad jeigu infliacijos prognozė taps nepalanki arba finansavimo sąlygos nebeatitiks mūsų numatytų infliacijos tikslų, tai tuomet banko valdyba yra pasiruošusi padidinti e, valstybių turto supirkimo programą tiek savo apimtimi, tiek ir laiko prasme. Jūs taip pat paprašėte mane pakalbėti apie pritaikomosios pinigų politikos e, poveikį finansiniam stabilumui. Žinoma, e, pozityvūs aspektai e, atsveria pašalinį poveikį. Ir tas pašalinis poveikis yra sprendžiamas ir kitomis mūsų politikomis. Ir kaip aš ką tik sakiau, mūsų pinigų politikai buvo esminis dalykas nulėmęs ekonomikos atsigavimą. Ir pasakysiu dar toliau, mūsų priemonės suvaidino esminį vaidmenį išsaugant eurozonos stabilumą. O tai apima taip pat ir plačiau - finansinį stabilumą. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie mūsų pritaikomosios pol pinigų politikos pašalinį poveikį finansiniam stabilumui. Vienas iš tokių poveikių, tai žinoma, yra bankų sumažėjęs pelnas. Pažvelkime į duomenis. 16 metų pirmąjį ketvirtį bankų pelnas sumažėjo. Tai bet paskiau antrą ketvirtį tas pelningumas stabilizavosi. Pagal dabartinius duomenis trečiajame ketvirtyje duomenis buvo fiksuoti kaip ir antrajame. Taigi pinigų politika gali turėti įtakos bankų e, pajamingumui įvairiais būdais. Mūsų vertimas yra tas, kad tas poveikis iš tiesų e, nėra toks didelis. Mažos arba negatyvios palūkanos gali sumažinti bankų pelną trumpojo laikotarpiu. Tačiau tuo pat metu, kuomet mes remiame ūkio atsigavimą, tai pritaikomosios pinigų politikos priemonės sumažina nemokumo riziką ir tokiu būdu padidėja kreditavimo kokybė e, verslui ir privatiems asmenims. Tokiu būdu pagerintos e, kreditavimo sąlygos e, yra vienas iš pagrindinių faktorių, kuris išlaikė bankų pelningumą per artimiausius metus. Negana to, mažos palūkanos turi kitokio teigiamo poveikio bankams, nes bankai kitais būdais gauna savo pelną. Ir tokiu būdu toks požiūris, žinoma, ir šiek tiek užtušuoja kai kurių bankų nuostolius, nes kai kurie bankai žinoma, yra įtakoti tų neigiamų mažų palūkanų, bet tai yra, nėra toks ypatingas e, konstatavimas. Kitas dalykas yra kreditavimo arba turto burbulai. Dabartiniai įrodymai e, pateikia įdomių duomenų. Tiek verslo um, obligacijos, tiek akcijų kainos paprastai pastaruoju metu e, atitinka mū, e, ekonomikos rodiklius. Jos nėra mm, per didelis. Taip pat nekilnojamo turto kainos ir jų augimas pastebimas e, tik tai kai kuriuose valstybėse. Tuos duomenys patvirtina ir tai, kad kreditavimo augimas irgi kol kas yra nedidelis ar tai neturės įtakos e, finansinio sverto rodikliams. Nepaisant to, vis viena, kuo ilgiau bus paliktos galioti šitos priemonės, tai tuo didesnis bus pavojus e, finansinio sistemos stabilumams. Ypač jeigu um, kainos pradės kilti ir nebetitiks fundamentalių ekonomikos rodiklių. Ir tuomet investuotojai gali um, E, išpirki, pradėti išpirkinėti savo turimą turtą dar e, nesulaukus jų e, pajamingumo termino. Tai gali turėti e, įtakos e, pinigų politikos priemonėms trumpuoju laikotarpiu ir tuomet gali būti imamasi kitokių priemonių kai kuriuose rinkos segmentuose. Kai kuriuose rinkos segmentuose, kai kuriuose e, jurisdikcijose arba kai kuriuose šalise. Potencialios rizikos sprendimas e, taip pat e, galės užkirsti kelią tokių e, neigiamų pasiekmių paplitimui euro zonoje. Tai, tai yra e, bankų e, problemų sprendimas. Ir noriu pasveikinti Europos komisijos priimtą sprendimą ir toliau tęsti teisinių aktų e, prieimimą susijusi su kreditų institucijomis. Einu prie pabaigos. Kaip mes kalbėjome praeitą savaitę Ljubljanoje, vieningos valiutos e, nauda gali būti sustiprinta tik tai tokiu būdu, jeigu ES institucijos ir nacionalinės institucijos prisidės prie bendrų pastangų ją išlaikyti. Mes esame įsipareigoję ir toliau siekti institucinės ir ekonominės konvergencijos. Krizė įrodė, kad toks įsipareigojimas negali būti atšauktas. Iš tiesų, jis taip pat reikšmingas ir šiandieną, nes mes siekiame sustiprinti tiek ekonomikos ir pinigų sąjunga, tiek Europos sąjunga, esant e, tokioms neapibrieštoms e, aplinkybėms ir naujiems iššūkiams. Eurozonos e, tvarumas 16 metais įrodo, kad einame teisingų kelių. Taip pat tai rodo, kad nacionalinės ir europinės reformos pagaliau pradeda nešti vaisių ekonominio augimo prasme. Kai ekonominė situacija gerėja, mes neturėtume e, sustabdyti savo pastangų ir toliau turime siekti, kad Europos ir pinigų sąjunga būtų tvirta ir stabili. Turime ir toliau įspręsti tuos, e, tas problemas nacionaliniu ir europiniu lygiu. Todėl aš tikiuosi, kad Europos parlamentas per antrąjį savo kadencijos laikotarpį ir toliau teiks paramą mūsų bankui. Ačiū už Jūsų dėmesį ir esu pasiruošęs atsakyti Jūsų klausimus. Thank you. Thank you. Ačiū kolega, ačiū gerbiamas prezidentė. Žinome, galite tikėtis parlamento paramos įgyvendančias ambicingus ir privalomus tikslus. Pirmasis kalbėtojas. Kalbėkite nelgiau kaip penkias minutės. Liudek Niedermayer. Ačiū, sveiki, veikia gerbimas pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už jūsų darbą ir tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs lauksite parlamento paramos. Aš norėčiau pakalbėti apie e, palūkonų raidą buvo nulinės palūkonos, tačiau jos gali būti didėti, o dabar jos vėl mažėja, kadangi nominalios palūkonos išlieka tos pačios. Todėl pinigų politika turėtų skatinti labiau realią ekonomiką, tačiau jūs sakėte, kad ekonomika rodo pakankamus saugimo ženklus, todėl norėčiau paklausti, kokio e, palūkanų, kokios raidos jūs tikėtus tikėtumėtės kitais ketvirčiais. Bet e, kita vertus, e, šiame pasaulyje matome, kad visiškai įmanoma, kad globali ekonomikos valdysna pereis nuo liberalios e, e tokios prekybą remiančios politikos prie labiau spontaniškos e, politikos. Norėčiau paklausti, kaip į tokį scenarių reikėtų reaguoti, jeigu tokia rizika iš tikrųjų pasiteisintų. Valdyba tiesiog suformulavo infliacijos tikslus ir remiasi keturiomis prielaidomis. Pirmiausia, buvo galvojama, kad turėjo būti konvergencija ilgalaikų laikotarpių su mūsų infliacijos norma, kuri buvo nustatyta maždaug apie 2 procentus. Kitas dalykas, šita konvergencija turėjo būti įgyvendinama, pasiekiama atsižvelgiant į infliacijos raidą Ir trečioji sąlyga, kad e, bus išsaugota, išsaugotas tvarumas. Mūsų valdyba tikėjusi, kad infliacijos e, raida iki 19 metų artės link 2 procentų. Ir buvo prognozuojama, kad dabar nuolatinis finansinių sąlygų išplėtimas, net galvojant apie e, pinigų politiką, bet kad ir tos pagrindinės finansinės prielaidos išliks tos pačios. Ir todėl dabartinės finansinės sąlygos galėtų būti įvertintos tam bendram kontekste, galvodami apie pagrindinį tikslą tikslas tiesiog nustatyti infliacijos e, dydį visai Europai. Ir jeigu infliacijos e, dydis e, artės link mūsų nustatyto tikslo, tai tuomet mes turėsime vadovautis įgaliojimais, kurie turėtų padėti nustatyti infliacijos e, dydį visai Europai. Infliacijos lygis kaip tikslas yra apibrėžiamas kaip e, pagrindiniai siektina infliacija. Ir kitas dalykas, kad šita infliacija kaip sėkinys būtų pasiekiamas ilgalaik, trumpalaikio e, laikotarpiu visoje eurozonoje. Ir kai kalbame apie e, infliaciją, turime galvoti ir galimą poveikį infliacijai, spaudimą. Kitas klausimas. Kol kas anksti dar kalbėti, tačiau vis dėlto mes e, šiek tiek e, abejodami žvelgiame į tas e, paskelbtas protekcionistinės priemonės, kadangi visa ES yra paremta laisva prekyba ir keturiomis laisvėmis. Todėl mes turime įvertinti situaciją tada, kai jau bus imasi tų veiksmų, dėl kurių buvo užsiminta. Jakob von Weizsäcker, SND. Ačiū pirmininkė. Man malonu, kad jūs atvykote pas mus, jūs įtikinote mate savo argumentais, pasakydamas, kad jūsų įgaliojimai ir jūsų taikomos priemonės iš tikrųjų yra suderintos tarpusavyje priešingai negu teigia kai kurie kritikai, kurie kalba apie tą e, e, pagrindinę infliaciją, tačiau jūs kalbate, kad e, infliacija kai kurios valstybėse nebūtinai pateisina tai, ką jūs sakėte. Taip pat jūs kalbėjote, kad gyvenę šią politiką iškyla tam tikra rizika, kad e, tų tam tikrų atsargumų priemonės labai svarbu tinkamai įvertinti. Norėčiau paklausti, kaip mums pavyk, pavyks turėdami omenyje praėjusio penktadienio prezidento įgyvendinimo orderį, kuris palies ir finansų sektoriaus reguliavimo aktus ir taip pat ir 120 dienų ritmu bus peržiūrimas biudžetas ir kaip mes tada elgsimės su tomis pamokomis, kurių, kurių išmokome per finansų krizę. Galvojant apie atsargumo priemonių tvirtumą, rizikos ribojimo priemonių trim, priemonių tvarumą, kaip atsiliepsime į šitą JAV iššūkį. Ir parlamente pradedame diskutuoti ir kitas klausimas. Tai yra centralizuoti. ECP klausimas. Kai yra bandoma sukurti bankų e, sąjungą, turint omenyje labai didžiulę, didelę bankų sklaidą. Todėl norėčiau paklausti, ar po breksito ir toliau reikėtų to siekti. Atsakau jūsų pirmąjį klausimą. Kol kas dar anksti kalbėti. Tai jeigu įvertintume istorinę patirtį ir paklaustume savęs patys, kas yra pagrindinės priežastys, dėl kurių kilo finansinė krizė, prasidėjusi iš esmės 2007 metais visi pasakys, kad tai buvo per daug brangi pinigų politika. Kitas gali teikti, kad nebuvo kreipiamas dėmesys į finansinius reglamentus, kurie buvo priimti anksčiau. Tačiau iš esmės e, priežastys buvo abi tarpusavėje susijusios. Iš tikrųjų visose teisinės sistemose įvairių lygmenių buvo vykdoma uh, pakankamai ekspansinė e, finansinė politika. Ir tuo dabar, ko gero, mums nereikėtų švelninti teisės aktų. Tai, kad mes kol kas neužsitikriname pakankamo finansinio stabilumo yra susiję su tuo, kad reguliatoriai ir priežiūros institucijos e, ėmėsi tam tikrų veiksmų nuo finansų krizės pradžios. Šiandien finansų tarpininkai yra sutvirtėję, daug tvirtesni negu prieš krizę. Todėl reikėtų turėti omenyje tas sąlygas, kurios vyravo prieš krizę. Ir turint tai omenyje, galime pakankamai nerimauti. Antrasis klausimas buvo susijusias su centrinių bankų problemų sprendimu. Mes norėtume sustiprinti centrinių bankų pinigų pasiūlos didinimo pinigų, pin, centrinių bankų finansinio stabilumo didinimu. Ir mes manome, kad šitie bankai, centrinis bankas turi vadinti labai svarbų vaidmenį Europos valstybių centriniams bankams, tačiau reikėtų laikytis nusiktai tarptautinių standartų. Ačiū. Notis Marijas Ačiū, pana pirmininkė. Aš noriu užduoti klausimą dėl viešo sektoriaus skolų restruktūrizavimo ES nuo 2012 metų Graikijoje 53,5 e, procentai e, sumažėjo <clears throat> indėlininkų indėlių vertė. 46 procentai turimo kapitalo buvo prarastas smulkiųjų indėlininkų, dalis jų pakeista buvo 2013 pradžioje Graikijoje vyriausybės obligacijomis, iki 42 metų jos turėtų būti išmokėtos, išpirktos. Europos centrinis bankas Tuo tarpu <clears throat> patvirtino tokią politiką ir jai neprieštaravo, taigi iki 2042 metų bus galbūt kompensuotos smulkėsiams indėlininkams prarastos lėšos, jeigu jie dar gyvens iki to laiko. Kalbant apie kiekybinio lengvinimo programą. Europos centrinis bankas nusprendė įsigyti Graikijos vertybinius popierius, pradėti juos supirkinėti ir ir pradėjo supirkinėti <clears throat> vertybinius popierius, kurių išpirkimo laikotarpis siekia nuo 42 iki 42 metų. Taigi tokiu būdu Europos centrinis bankas galėtų pritaikyti kokybinį lengvinimą, e, kuris būtų naudingas graikijos žmonėms. Ar ketinate tokių veiksmų imti? Ačiū. Vienintelis dalykas, e, kurį dabar galiu pasakyti, yra, kad nustatyti terminai buvo nustatyti savo laiku ir, kiek žinau, neketinama tų laikotarpių peržiūrėti. Ir manau, kad išsamesnį atsakymą jūsų klausimą aš vis tik tai pateiksiu raštu, kalbant apie antrąjį klausimą. Man šį klausimą kelis kartus jau uždavė ir e, noriu atsakyti į taip. Kada ECB pradėtų spirkinėti Graikijos skolas, jeigu apskritai pradėtų tą daryti? Pirmiausiai mes turime spręsti skolos tvarumo klausimą. Tam, kad galėtume tinkamai įvertinti skolos tvarumą, reikia, kad tiek trumpalaikės priemonės, tiek vidutinio laikotarpio trukmės priemonės, dėl kurių buvo susidarėtų su valstybėmis narėmis, būtų įgyvendintas. Taigi, tam, kad būtų galima patvirtinti skolos tvarumą. Kitaip tariant, reikia atlikti antrąją peržiūrą. Komet tai bus padaryta, tuomet valdančioji taryba visiškai nepriklausomai pareikš savo vertinimą susijusiu su skolos tvarumu, remdamasi grėsmių valdymo aspektais ir būtent tada mes galėsime kalbėti apie Graikijos skolos įsigijimą. Jeigu antroji peržiūra baigsis greitai, tai tas sprendimas gali būti priimtas greitai, tačiau jeigu tas procesas užtruks, tai užtruks ir mūsų sprendimo prieimimas. Man pirmininkė, norėčiau užduoti papildomą klausimą. Penkios sekundės. Pone Dragi, aš noriu užduoti konkretų klausimą dėl smulkiųjų vertybinių popierių turėtojų. Jeigu jūs nuspręsite pradėti supirkinėti Graikijos skolas, tai galbūt galėtumėte pradėti nuo smulkiųjų e, akcininkų valdomų vertybinių popierių tam, kad galėtumėte greičiau patirtus nuostolius kompensuoti. Aš norėčiau išgirsti jūs konkretesnį atsakymą, nes žmonės tikrai padyrė daug didelių nuostolių. Taip, mes pasvastysime tokią galimybę, tačiau nepamirškime, kad taisyklės susijusios su uh, valstybės uh, skolos supirkinėjimu galioja visoms valstybėms narėms vienodai, tik mes turime taikyti visiems bendrus standartus. Ačiū. Tikimės, kad antroji peržiūra įvyks greitai ir sklandžiai. Kora van Nieuwenhuizen. Valdė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Dragi, noriu užduoti du klausimus. Pirmasis dėl pinigų politikos, antrasis dėl kibernetinio saugumo. Savo įžangoje minėjote, kad jūsų pin... stebėsinus politika nesulaukė didelio populiarumo visose šalise, skaitant ir Niderlandus, nes dauguma žmonių jūs laiko ekonomikos kultūristų, kuris per daug steroidų vartoja tam, kad ekonomiką skatintų. Ir jūs taip pat minėjote, kad stebėsimus politika negali būti tęsiama ilgą laiką. Tačiau, kuomet mes lankėmės JAV e, finansų ministerijoje, jie teigia, kad jų politika priklauso nuo duomenų, o ne konkrečių terminų. Ir paklausti, ar ECB politika taip pat grindžiama duomenimis, jeigu taip, tai kokiais duomenimis naudojatės ir remiatės. Antrasis klausimas yra susijęs su kibernetiniu saugumu. Praėjusią savaitę Frankfurte jūs teigiamai vertinate naujų technologijų siūlomas galimybės naujovėms dėkti finansų sektoriuje, kadangi aš esu tinkama pranešėja dėl fintech, visiškai pritariu jūsų pozicijai ir manau, kad turėtume siekti ir užtikrinti, kad tos technologijos būtų pritaikomas, jūs tačiau minėjote ir grėsmės susijusias su kibernetinė rizika, taigi mano klausimas toks, siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą finansų sektoriuje, ar šis klausimas yra pakankamai e, aukštai mūsų darbo tvarkė, ar mes atliekame bandymus e, nepalankiausiamis sąlygomis, ar mums reikia kažkokios papildomos paramos, priežiūros. Pirmiausia, sakysiu į antrąjį klausimą. Žinoma, reikia daugiau pastangų mūsų patirtis susijusi su kibernetiniu saugumu per pastarus 4-5 metus parodo, kad visose sektoriuose, ne tik finansų, esame nepasirengę. Taigi egzistuoja daug rimtų spragų, kurias reikia užpildyti taip pat ir finansinių paslaugų sektoriuje, tiek paslaugų tiekėjų, tiek ir e, kontroliuojančių institucijų kontekste. Ir čia mes negalime kalbėti apie konkrečias priemonės nekintamas, kadangi kibernetinių nusikaltimų pažanga taip pat yra glaudžiai susijusi su technologijų e, raida, todėl mes turime nuolat kurti naujus saugumo standartus. Sakant jūsų antrąjį klausimą dėl apie tai, ko reikia, kad galėtume žinoti, kokiu veiksmu artimiausiu metu reikia. Imtis mums reikia tokio infliacijos lygio, kuris tenkintų man anksčiau įvardintas keturias sąlygas, tam, kad būtų užtikrinta konvergencija siekiant mūsų tikslų vidutinis trukmės laikotarpiu kad galėtume įvertinti, ar tos konvergencijos pakanka. Mes turime užduoti savo klausimą apie tai, ar jeigu mes atsisakysime savo paramos priemonių, kas atsitiks, ar infliacijos lygis nukris, ar atitiks mūsų išsikeltus tikslus. Ir jeigu e, antrasis atsakymas bus teigiamas, tuomet mes galėsime atsisakyti savo paramos priemonių. Taip pat manau, kad e, turime aiškiai pasakyti, kad reikia to, tokio infliacijos lygio, kuris būtų panašus visą eurozoną, nes e, būtent e, tokie yra mūsų įgaliojimai, mes turime siekti. Marija Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Euro zonoje 16 metais infliacijos lygis siekia 1,1 procentą ir būtų mažesnis infliacijos lygis už 1 procentą, jeigu e, neįskaičiuotume energijos išteklių kainų. 12 metais e, kainos kilo stabiliai Europos centrinis bankas. Tuo tarpu vis tiek pritaikė e, kiekybinio lengvinimo priemonės valstybių narių atžvilgių. Portugalijoje, pavyzdžiui, e, paskolų palūkanų normos padidėjo, nepaisant to, kad Portugalijos ekonomikos raida buvo kitokia nei prognozo, nei prognozavo ekspertai. Dabar dėl taupimo politikos patekome į pakankamai absurdišką situaciją. Portugalija turi tokią pačią skolos dalį kaip Italija, tačiau mes privalome mokėti daug didesnės palūkanas, nes uh, Europos centrinis bankas mūsų vertybinių popierių nesupirkinėjo. Tai reiškia, kad mūsų padėtis yra daug blogesnė nei Italijos. Du klausimus norim užduoti, noriu sužinoti. Kaip Jūs vertinate Europos e, taisyklių, Europin taisyklių nuostatą dėl vienodo visų valstybių narių traktavimo ir ar Jūs ketinate nustatyti tinkamą kompensavimo mechanizmą? jeigu ta lygybė nebūtų užtikrinta ir jeigu situacija 17 metais dar labiau pablogėtų, noriu paklausti, ar Europos Centrinis bankas norėtų pritaikyti e, labiau e, kiekybinio lengvinimo priemonės, <clears throat> taip kaip nustatyta jūsų įgaliojimus, ar ir toliau tos įgaliojimus ketinate pažeidinėti. Well, on, on... Sakant į jūsų pirmą klausimą dėl mūsų politikos, pinigų politikos sėkmės. Manau, kad ji buvo sėkminga ir tą aiškiai patvirtina milijonai sukurtų naujų darbo vietų. Apie tai kalbėjau savo įžangoje ir taip pat matome, kaip nuosekliai atsigauna ekonomika ir e, nuo 2015 kiekvieną ketvirtį ekonomika auga. Taigi dabar turime ieškoti būdų, kaip e, visą šį augimą perkelti į e, nominalų atlyginimų didėjimą ir nominalų kainų didėjimą. Taigi mes manome, bendrai vertinant, kad mūsų politika yra sėkminga, taip pat atsižvelgiant į žemas e, naftos kainas. Dar prieš keletą mėnesių, taigi du pagrindiniai ekonomikos atsigavimo varikliai buvo tik tai žemos naftos kainos ir mūsų ekonomikos ir mūsų pinigų politika. Daugiau skatinančių priemonių nebuvo. Atsakant į antrąjį su pirmą klausimą dalį, kurioje jūs minėjote apie valstybių narių skolų pasiskirstimą. Mūsų pinigų politika nėra nukreipta į tą skolų pasiskirsmą. Mes, mums labiausiai rūpi kainų stabilumas. Taigi trečiame savo pirmojo klausimo aspekte jūs kalbėjote apie mūsų elgesio su skirtingomis šalimis nevienodumą. Mes turime nepamiršti, <clears throat> kad mes atsižvelgėme ne tik į tam e, tikras kapitalo formulės, tačiau taip pat ir į vertybinių popierių išdavėjus. Ir e, remiantis šiais kriterijais mes tikrai negalime kalbėti apie jokį skirtingą traktavimą valstybių narių. Taip, įžangoje aš kalbėjau apie tai, kad jeigu finansinės sąlygos e, keisis taip, kad mes nesugebėsime pasiekti vidutinės trukmės laikotarpiu beveik 2 procentų infliacijos lygio eurozonoje, tai mes esame pasirengę vėl pradėti supirkinėti vertybinius popierius. Ačiū. Dėkuoju toliau Filip Lamberts, žaliųjų atstovas. Labadiena, gerbiamas pirmininkė, kai aš girdžiu kalbant apie augimą ir darbo vietas, tai man kyla mintis, jeigu norite tų augimo, tai reikia tikrai atskirti BVP augimą nuo e, aplinkosaugos. Valstybėse, kurios demonstruoja geriausius rodiklius užimtumas siekia 77 procentus, tai yra Vokietijos, Belgijos ir Italijos rodikliai. Taigi tai rodo, kad tikslo dar mes nepasiekime. Žvelgdami į 127 straipsnį matome, kad reikia siekti kainų stabilumą. Ir ECB veiksmai yra numatyti 2 e, procentų, nedidesnį 2 procentų infliaciją. Ar tai yra vienintelis kainų stabilumo apibrėžimas? Kitas dalykas. E, taip pat yra nuoroda į trečiąjį sutarties straipsnį, kuris e, kalba apie socialinį progresą ir ekonomikos tvarumą. Todėl man kyla klausimas dėl ECB politikos poveikį, platų poveikį. Yra tam tikrų e, ženklų rodančių, kad tos ECB struktūrinės reformos nepasiteisina. Mes pasisakome už struktūrinės reformas, bet turbūt netokios, kaip jūs suprantate. E, tai yra darbo rinkos e, lankstumo įtvirtinimas, bet kuris reiškia didesnę konkurenciją tarp darbuotojų bei kapitalo. Uh, Pabandysiu atsakyti pirmąjį klausimą. Atsakymas taip. Mūsų supratimu tai ir yra kainų stabilumo rimčiausias apibrėžimas, kokį mes galime numatyti savo mandatui. Antras klausimas. Mes tikrai stebime, kaip mūsų kiekiminio lengvinimo E, programos pasiskirsto eurozonoje. Prieš kurį laiką, atrodo, prieš du mėnesius Berlyne kalbėjau e, apie analizę, kaip mūsų pinigų politika pasiskirsto valstybėse. Viena vertus mūsų pinigų politika sprendžia mūsų visuomenės neligybės pagrindinės problemas, jį pirmiausia yra nedarba. Ir tam tikra prasme tai ir yra mūsų vidurio laikotarpio tikslai. Tai yra trumpojo laikotarpio e, tikslai. Jeigu turto kaina didėja, tai iš to pasipelno ne skurdžiausi visuomenės piliečiai. Todėl trumpalaikis poveikis gali būti, bet jis negali būti labai neigiamas, nes, pavyzdžiui, juk ir nekilnojamo turto kainos išaugo, o savininkų, nekilnojamo turto savininkų skaičius pasiskirstęs tolygiai visuomenėje. Dėl struktūrinių reformų, tai tikriausiai jos, mes jas nevienodai suprantame. Čia turbūt yra nemažas skirtumas. Čia yra du dalykai. Kiekviena valstybė turi savo struktūrinių reformų darbo atvarkę. Kai kuriuose šalyse yra e, teisės sistemos reforma, kitose švietimo, kitose darbo rinkos reforma vykdoma. Bet daugelį šalių pagrindinis tikslas turėtų būti bendros rinkos užbaigimas. Konkurencija paslaugomis, prekiamis ir darbo jėga. Makroekonomikos teorija rodo, kad ši reforma turėtų būti pagrindinė, kurią reikia įgyvendinti. O žinoma, yra paskui ir kitos e, reformos darbo rinka, teisės sistemos reforma, švietimo sistemos reforma, bet tai yra jau antriniai dalykai. Yra ir kitas aspektas, dėl kurio aš jums pritarčiau, bet kuris per pastrosius metus buvo šiek tiek nuvertintas. Šios reformos reiškia didelius iššūkius, pokyčius visuomenį. O tie pokyčiai reiškia, kad atsiranda nugalėtojų ir pralaimėtojų. Ir reikia didesnių, gerokai didesnio dėmesio nei praeitie tiems pralaimėjusiems. Jiems reikia apčiopiamos pagalbos. Buvo sakyta, kad e, turi būti žalos atlyginimo ar kompensavimo kažkoks mechanizmas, kuomet visuomenė išgyvena didžiulius pokyčius. Reikia ieškoti būdų, kaip pasirūpinti tais e, pralaimėjusiais. Tai kodėl ne? Pagalvokime ir apie tai. Ačiū Marko Dzani, INF. ENF. Germas pirmininkė, jūs tikriausiai sekėte tas diskusijas tarp JAV ir Vokietijos dėl prezidento Trumpo kaltinimų, kad buvo manipuliuojama valiutų kitimo kursu. Ir dėl to atsirado Vokietijos prekybinis perteklius ir dėl to e, JAF perspėjo, kad e, Vokietija per daug e, ne, nekontroliuotų. Ar jūs pritartumėte Šolberiui, kad reikia suvaldyti šitą prekybinį perteklių ir neva šita agresyvi Vokietijos politika nuo 2004 metų ir privedė prie tokio e, rezultatų. Tai yra pirmas klausimas. Antras klausimas dėl praeitos savaitės jūsų pareiškimo, kurį padarėte Ljubljanoje ir ten jūs e, sukritikavote valstybės nares už tai, kad jos atlikusios reformas e, neturėtų e, reglamentuoti valiutų keitimo kurso. Siek, e, todėl jūs e, per savo kadenciją vykdėte tokią pinigų politiką, kuri būtų tvari, kad euro kursas dolerio atžvilgių būtų tvarus ir paremtų ekonomikos augimą ir kad metiniai valstybių BVP augimo procentai būtų stabilus, bet jie yra gerokai žemesni nei pavyzdžiui JAV arba e, Junktinėje karalystėje. Kitas paskutinis klausimas dėl eurozonos iširimo, galimo iširimo. Kaip jūs įsivaizduotumėte tuomet e, palūkanų mm, sviravimus, kokie jie atrodytų. Dėkoju, kokia kalba man reikėtų atsakyti į šitą klausimą. Gerai. Dėl pirmo jūsų klausimų norėčiau pacituoti vieną svarbų ir įdomų dokumentą. apie tai, ar mes manipuliuojame valiutų keitimo kursu. 14 spalio 16 e, metų spalio mėnesį JAF ataskaita rodo, kad Vokietija nemanipuliavo e, savo valiutų keitimo kursų. Vokietija netenkina trijų kriterijų, kurie naudojami JAF išdė. Ir tai neleidžia konstatuoti, kad e, Vokietija nesilaiko reikalavimų. Taip, jinai turi e, prekybos perteklių su JAV, tačiau Vokietija ne, nesijėmė veiksmų, e, kurie būtų vienašališki. JAF išdas prie išvados, kad šitie trys kriterijai netenkinami. Vokietija turi pakankamą dvišalį prekybos balansą ir nuo 11 metų Vokietija neįsikišė šitos procesus. Nepaisant to, kad G7 numato, numatė tam tikros įsikišimo priemonės. Taigi, visų pirmiausia, mes nemanipuliuojame valiutomis. Antra, pinigų politika, politikos priemonės, kurias mes priėmėme, atspindi įvairias ekonomikos ciklų e, e, laikotarpius tiek ES, tiek JAV. Todėl mes norime priminti, kad 2013 metais e, keitimo kursas tarp JAV ir euro buvo 1,40 euros centų. Ir Dėl to pasipelnė Vokietijos e, ekonomika, kuri tikrai nesiremia laukinę e, dempinguotą kainą, bet savo e, darbo našumu. Kokios yra tos šalis, kurios, beje, aš nepritariu, kad eurozona, eurozonos ekonomika augo mažiau palyginus su kitomis valstybėmis. Yra daug valstybių, e, kurias, jūs, kurias aš minėjau ir taip pat Ljubljanoje, kurios e, atsilaikė prieš krizę. Tai yra ne tik Vokietija, taip pat yra ir Airija. Deja, neturiu duomenų. Ir būtent toje šalyje buvo tikrai didžiulė uh, valstybės skolos krizė ir nepaisant to, Airija sugebėjo sumažinti e, labai gerai savo bedarbių skaičių, o dar yra ir Niderlandai. Ir viskas buvo padaryta dėl to, kad buvo atliktos struktūrinės reformos, kur leidusios ekonomikai prisitaikyti ir reaguoti lankščiau. Galiausiai dėl kito jūsų klausimo. Priminsiu prezidento Reigano pasakytus žodžius. Ir vėl tas pats klausimas užtenka. Matėmegi, kokie buvo sviravimai iki euro įvedimo. 8-90 mečiai nebuvo valiutų kursų stabilumo laikotarpis tai buvo devalvacijos laikotarpiai. Ir mes manome, kad bendroji rinka tikrai negali išsilaikyti, jeigu būtų panašaus pobūdžio devalvacijos. Dėkoju, Marko Valį, FDD. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti Dragio e, vieno klausimo, kurį mes uždavėme prieš kelias savaitės. Ir jūs padarėte pareiškimo, kad jeigu šalis e, atsisakys euro, tai tuomet centrinio banko veikla turėtų būti reglamentuojama. Na, jūsų buvo padarytas toks teiginys ir žiniasklaida tai pasigavusi prie jo išvados, kad jūs e, kalbėjote apie euro įvedimo antrąją galimybę. Nes, pavyzdžiui, Italijos atveju tai atseitų 350 milijardų eurų. Tai nelabai aišku, kaip tokios sumos gali būti identifikuojamos kaip skola ir taip pat kokiu teisiniu pagrindu ECB galėtų e, suteikti paskolą, nes e, tai yra atitinkamas procesas, kur, kuriam teisinio pagrindo kaip ir nėra. Kitas klausimas buvo ministrų pirmininkų sustikimas Maltoje ir penki pirmininkai padarė pareiškimą dėl eurozonos būklės ir buvo kalbėta apie ES reformos scenarijų. Tenai yra numatyta galimybė, kad kai kurios šalis, pavyzdžiui, kaip Graikija ir Italija, galėtų išeiti trumpam laikotarpiu iš euro zonos, kad po kurio laiko ją sugrįžtų. Kaip jūs įsivaizduojate tą procesą suvaldyti, jeigu šalis pasitraukia iš euro ir paskiau jį sugrįžta? Atsakant į pirmą klausimą, pasakysiu, kad euras yra neatšaukiamas. Tai yra numatyta sutartyje. Ir tai yra taškas. O mano atsakymas į jūsų laišką buvo atsakymas į techninį e, laišką, kuriame e, mintis visai nesiremė sutartimi. Taigi, mano atsakymas buvo į techninį klausimą, kuris paremtas kažkokiamis hipotezėmis e, nesusijusiomis su sutartimi. Atsakymas į antrą klausimą. sakyčiau, dar ankstoka apie tai kalbėti. Tikrai dar nėra aiškus scenarius, apie kurį mes kalbėjome Maltoje. Tai būtų tarsi dviejų greičių Europą, tačiau nėra iki galo aišku, kas, kokiu būdu, kok, kaip ta savoka pasireikštų. Tikrai tai dar neišplėtota mintis. Todėl manau, kad tai tik tai pradinę viziją ir aš pastaruoju metu tikrai nesu tas, kuris galėčiau sakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Dar dėl techninio klausimo. Kaip e, pasivusis saldo gali būti paverstas skola ir kokiu teisiniu pagrindu tai padaryti? E, jei jūs norite, tai galite atsakyti tai raštu, nes mes tą klausimą uždome irgi raštu. Tai būtų, jeigu jūs galėtumėte į tai atsakyti, tai būtų labai malonu, nes e, mes turėtume įspręsti taip pat ir tam tikrą akademinę diskusiją, kuri prasidėjo Europoje. Kaip ir e, sakiau, aš tikrai nenorėčiau atsakyti į tokį hipotetinį klausimą, kuris visiškai negrystas sutartimi. Aš galiu tik tai jums pateikti atsakymą raštu, išryškindamas Mm, skirtumą tarp mūsų sistemos ir tarp e, JAV išdo. Negaliu atsakyti klausimą, kuris remiasi hipoteze ir kuris nėra niekaip pagrįsta sutartimi. Tiesiog aš galėčiau atsakyti e, į klausimą raštu ir kalbėti apie mūsų sistemos tikslus. Ačiū pirmininkė. Labai malonu matyti Europos Centrinio banko pirmininką čia, mūsų komitete. Iš tikrųjų, mes 2017 metais galime konstatuoti, kad infliacija yra apie 2 procentus ir kad mes turime pakankamai išteklių. Bet to Kinijos bankas taip pat nusprendė padidinti palūkanų normą. Norėčiau paklausti, ar šitos priemonės galėtų būti gairės kitiems centriniams bankams. Ir norėčiau pasitairauti, kiek dėmesio reikėtų skerpti, skir, skir, skirti tai temai ir kiek jie gali būti lemtinga kapitalo rinkoms. Uh, Neseniai buvo pasakyta, kad e, kiekvienose tarptaut, dėrybose dėl tarptautinių starčių reikėtų paminėti ir bankų palūkanų klausimą. Ar iš tikrųjų reikėtų taip elgtis? Ir norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate naujojo JAV prezidento pasiūlymus. Kitas dalykas Norėčiau paklausti apie galimą e, banko įkūrimą, kuris tiesiog supirktų bloguosius bankų kreditus. Ar toksai bankas, tokia institucija iš tikrųjų jų galėtų kaip nors paimti tuos e, blogus kreditus iš bankų e, balanso? Kaip Jūs vertinate tokią situaciją? Ar tai būtų bendras bankas visai Europos Sąjungai, ar kiekvienai šaly būtų įkurtas toksai blogų paskolų bankas? Atsakau į laiš, klausimą dėl laiško, kurį federalinių išteklių e, m, rezervų išteklių dėklių pasiuntė kongresumo nariai. Jeigu manęs būtų paklausta, jeigu aš turėčiau būti, turėčiau siūsti tokį laišką, tai ką aš pasakyčiau? Žinoma, centriniai bankai, priež institucijos ir reguliatoriai yra labai svarbios institucijos, kurios kartu kuria reguliavimo standartus ir žinoma atsižvelgiant į konsultacijas su visuomenė ir suinteresuotomis šalimis. Prieš 30-40 metų tokios konsultacijos atnešė konkrečių ypatingai naudingų rezultatų. Ir tai padėjo iš esmės sustiprinti mūsų finansinės sistemas ir padaryti jas e, stipresnės, kadangi buvo sukurti labai veiksmingi priežiūros teisės aktai ir institucijos. Šiandien finansų institucijos tarpusavėje susijusios tarptautiniu mastu. Tai yra esminis pokytis. Tačiau finansų reguliavimo institucijos šiame pasaulyje neveikia dabar atskirai. Jos yra susijusios. Ar kiti reguliatoriai, centriniai bankai, priežiūros institucijos gali tarti galutinį žodį dėl teisės aktų finansinėje srityje prieimimo. Žinoma, nei JAV, nei kur nors kitur pasaulyje tokios institucijos negali tarti lemiamo žodžio, turėti lemiamą vaidmenį, kadangi natūraliai įgyvendinamos galios atitenka e, centriniams bankams ir priežiūro institucijos institucijoms. Taigi tai, ko gero, reikėjo, tokį atsakymą reikėtų duoti dėl šito laiško. Dėl blogųjų paskolų, bankų steigimo ar kokių nors kitų institucijų kūrimo blogoms paskoloms kaupti. Tokios e, institucijos yra labai sudėtingos. Tokia valdymo bendrovė, jeigu būtų įkurta Europos lygmenių, būtų dar sudėtingesnė. Todėl mes turėtume pagalvoti, ar tokios blogų paskolų valdytojos ar bankai būtų panacėja, sprendžiant blogų paskolų klausimą. Iš tikrųjų, ko gero ne blogos paskolos prastina kapitalo turto būklę. Ir todėl šitas problemas reikia keisti, įspręsti imant teisinių reguliavimo priemonių. Pirmiausia, tai reikia daryti nacionaliniu lygmeniu. Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, skolos e, mažinimo priemonės rinkos kūrimas blogoms paskoloms iš tikrųjų yra žingsniai, kurie gali padėti šią problemą. Kokį nors valdymo bendrovės kūrimo idėja galėtų būti viena iš tų galimų priemonių, kaip spręsti šią problemą. Uh, Nina. Nina Džil. Ačiū, pirmininkė, germanas banko pirmininkė. Jūs pasakėte, kad ES prasidėjo augimas ir kad ekonomikos augimo perspektyvos yra neblogos. ECB, ko gero, įnešė pankankamai lemtingą indėlį, tačiau aš norėčiau pirmą pasakyti, kad sausio 10 dieną jūs parašėte mano koordinatoriui laišką, sakydamas, kad breksitas gali tiesiog sumažinti galimybę stebėti Junktinės karalystės centrinio banko veiklą. Taigi priežiūros įgaliojimai gali šiek tiek susilpnėti. Tačiau kitas dalykas, centriniai bankai, kurie yra ne eurozonos valstybėse ir jų priežiūros klausimai gali turėti ypatingos reikšmės, siekiant, kad šitie finansiniai institutai prisidėtų taip pat prie ES ekonomikos augimo. Bet to labai griežta euro užskaita teikiant bankų palūkanas ar taikiant bankų stiprinimo priemonės gali nepadėti eurui kaip tarptautinio masto valiutai. Ir todėl norėčiau paklausti, ar nėra kokių nors rizikos, kad kitos jurisdikcijos gali e, turėti reikšmės e, tiems bankams, kurie yra ES e, jurisdikcijoje koks. Taigi, kaip e, Europos centrinis bankas gali daryti įtaką jungtinės karalystės centriniam bankui? Ir dar vienas klausimas. E, paskolos, kurios net neša pelno norėčiau paklausti, Ar yra koks nors greitesnis atsakymas į šį klausimą susijusiu su blogomis bankų paskolomis? paskolomis? Well, right now the ECB is involved. ECP, ECB dabar uh, atlieka tam tikrą Junktinės karalystės centrinio banko priežiūrą per kitas institucijas ir kadangi yra pasirašusi mm, ketinimų protokolą su Anglijos banku e, tas bendradarbiavimas su Anglijos banku suteikia daugiau teisinio e, aiškumo ir, kaip patvirtino e, Teisingumo teismas, Tas bendradarbiavimas sustiprina euro kaip vieningos valiutos pozicijos. Tačiau didžiausia abejonė kyla dėl to, kad finansų stabilumas ir investicijų apsauga būtų vykdoma vienomis sąlygomis visoje eurozonoje ir tos sąlygos turi būti taikomos ir vartotojams, ir verslo subjektams. Svarbiausia, neatsitraukti, kuriant bendrą rinką. O tai reiškia, kad reikia ir toliau pasitikėti teisingumo teismo sprendimais. Taigi jie ir toliau tampa svar, išlieka svarbus. Kitas klausimas. Ar yra kokiu nors galimybių greitai išspręsti blogų paskolų klausimą? nėra greito sprendimo. Kodėl tos problemos tęsiasi taip ilgai? Didžiausias, tai didžiausias iššūkis kai kuriems Europos bankoms, kai kuriams Europos valstybėms, kadangi blogos paskolos eurozonos mastu, Europos zonos mastu padaro e, kapitalą pakankamai nestabiliu ir maži augimo tempai taipogi turi reikšmės kai kuriuose valstybėse. E, yra pakankamai daug tokių iš ankstesnio laiko perimtų blogų paskolų, kurios yra perkeltos į naują bankų sistemą ir jos sumažina bankų pelninkumą. Todėl reikia vykdyti nuoseklę politiką, įgyvendinant teisinės, teisminės reformas ir šitos, šitos blogos paskolos yra mūsų paveldėta problema. Ir iš tikrųjų, jos blogos paskolos taip pat persikels ir į ateitį. Todėl reikia grįžti prie šitos įsisenėjusios problemos. Gerėjančios ekonominės sąlygos pagerino iš esmės situaciją, kadangi blogos paskolos nebedidėja, kartais netgi mažėja, kadangi ekonomika e, pradėjo aukti spartesniu tempu. Kalbant apie Europos centrinio banko priemonės, reikėtų priminti, kad mes pradėjome viešasias konsultacijas į parengėme dokumentą dėl blogų paskolų ir dabar jau jisai turėtų būti paskelbtas šių metų pačioje pradžioje. Tanuta Hubina. Aš duoti klausimą susijusi su. su rinkos, rinkų likvidumu, nes dažnai sulaukime iš pramonės atstovų nusiskundimų dėl e, to, kad naujai elementai JUSIT, e, IMIR, MIFIT e, sumažina likvidumą rinkose, daugiausiai dėl to, kad bankai nedalyvauja arba pasitraukia iš įvairių rinkos veiklos sričių, kadangi kiekybinio lengvinimo programos priemonės likvidumą padidino, tačiau grįžus prie įprastinės politikos tos spragos vėl galėtų atsiverti. Ar jūs atsižvelgėte likvidumo problemas savo priemonės dėkdami ir kokias rytis įskirtumėte? SRB praėjusią savaitę kalbėjo apie valstybių e, vertybinius popierius kaip atitinkama poveikio priemonė siekiant užtikrinti likvidumo rinkose, tačiau tai nėra tokia patraukli priemonė investuotojams, tačiau vis tik tai aš noriu paklausti, ar <clears throat> jūs neižvelgėte čia tam tikros konkuravimo galimybės tarp valstybinio obligacijų ir e, šio naujo tipo vertybinio popieriaus. Atsakysiu į antrąjį jūsų klausimą. Šiuo metu esame tik tai pradinėme etape ir šios iniciatyvos nesijėmė ir jai nevadovauja. Centrinis bankas, <clears throat> tai yra SRB struktūra ir būtent SRB struktūroje yra kūriama ta koncepcija, da tinkama darbo grupė susijusi su taupimo obligacijomis. Tai yra koncepcija, kuri e, yra taikoma 100 procentų tik tai privačiam sektoriui ir e, pradėjus e, leisti rinką šios taupimo obligacijas, valstybės narės savo obligacijas išleidžiančios negalės atsikratyti anksčiau prisimtų įsipareigojimų. Šiuo metu mes negalime dar komentuoti to, kas, kokį poveikį šios taupimo obligacijos e, padarys <clears throat> valstybių narių, anksčiau išleiktoms obligacijoms mes negalime vertinti. Kalbant apie likvidumą, atsisakymas e, atitinkamų paramos priemonių turi būti vykdomas labai apdairiai. Pirmiausiai dėl to, kad rinkos dalyviai jau pirmiausiai yra prisitaikę prie pakankamai didelių likvidumo srautų per pakankamai ilgą laiką. Šiuo metu nepastebime likvidumo trūkumo, galbūt atskirose nedidelėse rinkos e, segmentuose, tačiau iš esmės e, likvidumo trūkumo nėra, tačiau turime labai didžiai stebėti situaciją, nes esame sukaupę patirties krizės metu, kad e, likvidumo pakanka tol, kol nepradeda jo trūkti, o trūkti jo gali pradėti labai greitai. Todėl reikia imtis tam tikrų reglamentavimo priemonių ir jos bus įgyvendintos tam, kad mm. būtų užtikrinta, kad neįvyktų staigus likvidumo sumažėjimas arba e, jam būtų galima tinkamai pasiruošti. Pedro Silva Pereira. Ačiū. ponė pirmininkė Marijo Dragi. Jūs pristatėte labai tikinamus argumentus, kad parodytumėte, kaip e, reikia ir toliau, kodėl būtina ir toliau vykdyti ekspansionistinę pinigų politiką. Vokietija, kuri ragina Europos centrinį banką iš esmės pakeisti savo politiką, netinkamai vertina Europos pinigų ir ekonomikos politiką. Jie vadovaujasi asmeniniais tada interesais, o ne visos eurozonos interesais. Minėjote, pana pirmininkė, kad tos šalis turėtų apsiriboti kantrybę tam tikriam laikui. Jūs taip pat kalbėjote apie būtinybę užtikrinti konvergenciją. Noriu paklausti, ar nemanote, kad e, keičiant pinigų politiką ir nustatant naujus vertybinių popierių supirkimo kriterijus buvo galvojama apie sprendimą, kurio poveikis eurozonai būtų tam tikrą prasme asimetriškas. Nes šiuo metu tos pačios priemonės skirtingai veikia padėti valstybėse narėse, pažiūrėjau, Vokietija atitinkamos kiekybinio lengvinimo priemonės gali būti naudingos, o periferinėms valstybėms, o tokiams valstybėms žalingos. Taigi noriu paklausti, ar nėra galvojama apie tam tikrus mechanizmus, kurias pasitelkus būtų galima užtikrinti suderinamumą, nedarant žalos atskiroms valstybėms narėms. Noriu paklausti, užduoti klausimą apie vertybinių popierių supirkimą tam tikrose šalyse už daug žemesnę nei nominalią kainą. Ar tas šalis gali tikėti, tikėtis, kad e, situacija juose artimiausiu metu pasikeis į gerąją pusę, kalbant apie vertybinių popierių supirkimo kainas? Noriu pasakyti, kad mūsų <clears throat> svarbiausias įgaliojimas užtikrinti kainų stabilumą tam, kad infliacijos lygis vidutinio laikotarpiu siektų maždaug 2 procentus, būtų šiek tiek mažesnis. Taigi visa mūsų pinigų politika ir yra grindžiama tuo principu ir e, mano minėtais keturiais aspektais, kurių pagrindas ir prielada yra maždaug 2 procentų lygio infliacija. Taigi gruodžio mėnesį mes pakeitėme savo politiką ir per pastarį valdančios tarybos posėdį buvo pareikštas pasitenkinimas dėl padarinių ir rezultatų įgyvenant sprendimą, kuris buvo priimtas gruodžio mėnesį dėl vertybinių popierių supirkimo jau anksčiau įsitikinome, kad mūsų pinigų politika prisidėjo prie to, kad ES ekonomika atsigautų, kad būtų sudarytas geresnės sąlygos darbo rinkoje. Ir pagerėjus šioms sąlygoms galime tikėtis ir didesnės infliacijos, neatsižvelgiant į pokyčius susijusius su energijos išteklių kainomis ir jų poveikį. Dabar vykdoma vertybinių popierių supirkimo programa ir jos esmė yra ne tik valstybinių obligacijų supirkinėjimas, tačiau ir nustatytos tam tikros ribos skiriems obligacijų leidėjams. Ir tų nustatytų ribų esmė susijusi su tuo, kad mes nepažeistume sutarties nuostatų ir leistume rinkoms tinkamai veikti. Jeigu mes norėtume supirkti didesnį tam tikros šalies skolų dalį, tai pažeistume mano minėtus principus nuostatas ir mūsų vaidmo galėtų būti vertinamas kaip e, tam tikras siekis iškraipyti padėtį rinkoje, siekiant padėti tam tikrai šaliai. Todėl mes esame nustatę mano minėtas ribas tiek e, vertybinių popierių įsigymų iš konkrečių šalių. Manau, kad atsakiau į abu jūsų klausimus. Werner Langė. Pone pirmininkė. Lapkričio 28 dieną teigiate, kad žemos palūkanų normos pranašauja artėjančią krizę, tačiau taip pat teigiamai vertinate palūkanų normų vienodėjimą eurozonoje. Šiuo metu tendencijos yra priešingos skirtumai, kalbant apie palūkanų normų, tarp Vokietijos ir Italijos padidėjo infliacijų. Infliacijos lygis kai kuriuose šalise jau toj pasieks 2 procentus ir palūkanų normos tose šalyse, kur yra daugiausia investuotojų ir kur yra stipriausios taupimo tradicijos, yra labai žemos. Per tam tikrą laikotarpį ta situacija nepasikeis, tačiau kuomet e, dolerio zonoje palūkanų normos padidės, jūs turėsite e, skatinti atitinkamas tendencijas, tuo tarpu dabar buvo priimti sprendimai programos taikymo laikotarpį pratesti. Taigi noriu užduoti klausimą, kaip jūs vertinate ateities tendencijos, turint omenyje, kad situacija per pastarus tris mėnesius smarkiai pasikeitė. Antras klausimas. Prezidentas Trumpas jau pasirašė tam tikrus įsakus susijusius su <clears throat> Doto Franko akto <clears throat> anuliavimu. Ir taip pat įsteigia, kad Bazilio reglamento nuostatos nebus taikomos JAF bankams. Tai yra didžiuliai pokyčiai. Rytoj sukanka 20 metų nuo Maastrichto, 25 metai nuo Maastrichto sutarties pasirašymo. Noriu paklausti, e, kokiu institucinių reformų reikia imtis Europos centrinio banko vadovo manimų dabar. koks buvo Trečiasis jūsų klausimas. Mums reikia institucinių reformų praėjus 25 e, metams e, po Maskvių staties pasirašymo ir penkių pirmininkų pranešime apie tai yra kalbama, taigi kokios tos reformos turi būti jūsų manimo. Sakant į pirmąjį jūsų klausimą. Europos centrinis bankas sulaukė nemažai kritikos tam e, iš tam tikrų eurozonos šalių, nes mūsų politika nes e, mes pasigendame rinkų drausmės. Matome, kad rinkos reaguoja į įvairias skirtingas sąlygas ir rekomenduočiau, kad e, visos šalis vykdytų tokią biudžeto politiką, kuri būtų skirta ekonomikai gaivinti ir kartu būtų tvari. Taigi tos šalis, kurios neturi tam tikros mokestinės erdvės, fiskalinės erdvės, neturėtų ieškoti jos dirbtinais būdais, jos turėtų patvirtinti tokią biudžeto sandarą, kuri būtų palanki ekonomikos augimui ir galima būtų pasitelkti vėlias priemonės šio tikslo siekiant. Pavyzdžiui, biudžeto sandros pokyčiai yra glaudžiai susijęs su struktūrinėmis reformomis. Taip pat klausėte, kada mes atsisakysime savo paramos priemonių. Atsakyti šį klausimą galiu taip pat kaip ir sakydamas ankstesnius klausimus, mūsų tikslas yra pasiekti, kad infliacijos lygis siektų beveik 2 procentus, tačiau būtų šiek tiek mažesnis per vidutinės trukmės laikotarpį. Nežinau, kodėl jūs juokitės. Kaip ten bebūtų, privalome aiškiai matyti, kad tas tikslas yra užtikrintas, jo pasiekimas yra užtikrintas ir atitinkamai turime vertinti infliacijos tendencijas. Ir tas infliacijos lygis turi galioti visoje eurozonoje ir privalo būti tvarus. Ir būtent tai yra pagrindinė sąlyga, kad mes pakeistume savo pinigų politiką ir jos priemonės. Dar vienas klausimas buvo susijęs su JAF administracijos pastaraisiais veiksmais. Mes dėrybų, kuriuose vyksta mėnesį laikos JAF administracija dėl trečiojo bazelio reglamento kontekste, turime dabar įsitikinti, kas slepiasi po šitų garsių pareiškimų. Tačiau dar kartą noriu pakartoti, kad e, finansinio reglamentavimo mažinimu ir lengvų pinigų priemonės taikymas e, tarpusio sąveika ir sąlygojo pastarė krizė. <clears throat> Todėl Aš visiškai nematau jokios priežasties sušvelninti dabartinį reglamentavimą, dėl kurio bankų sektoriaus priežiūra tapo daug griežtesnė nei iki prasidedant kriziai. Jūs e, uždėte klausimą dėl institucinių pokyčių, kuriuos mes siūlytume. Iš visų penkių pirmininkų pranešime yra kalbama apie tam tikras kelio gairės, ne apie apmatus, tačiau apie kelio gairės ir galima pasitelkti e, dviejopus politinius veiksmus. Vieni jų turi būti gyvendinami nacionaliniu lygmeniu, užtikrinant didesnį mūsų ekonomikų suderinamumą ir būtent apie tai buvo kalbama Maastrichto sutartį pasirašant, ta konvergencija yra įmanoma vykdant struktūrinės reformas. Iš karto pasirašius Maastrichto sutartį mes patvirtinome stabilumo ir augimo paktą, nes reikėjo užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Jeigu užtikrinsime konvergenciją ir taisyklių laikymasi, galėsime sukurti tą tarpusavio pasitikėjimo pagrindą ir jo remdamėsi galėsime judėti į priekį, skatindami didesnio masto Europos pinigų politikos integracijas, kurdami atitinkamas institucijas ir judėsime tą pačią linkmę, kurią pradėjome judėti įkurdami Europos centrinį banką. Mes pasitelksime uh, arba susijęsime tarpusavį skirtingas politikas, skirtingus politinius sprendimus į vieną, tačiau tam mums reikia pasitikėjimo. Ačiū. Jonas Fernandės Alvarės. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Eh, Labą dieną, germas e, pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Turiu tris klausimus. Pirmasis. Mano kolega Danuta Hubner uždavė panašų klausimą dėl siūlymo, kad sisteminės rizikos taryba yra numačiusi savo gairę, savo planą, bet aš noriu išsiaiškinti, ar kaip jūs tai vertinate. Kaip jūs vertinate EMOS viduje vykstančias diskusijas. Ir ar šitas pranešimas apie ES nuosavas, nuosavas išlaidas yra prisidedantis prie Europos biudžeto stiprinimo kaip jūs tai vertinate. O dar pratęsiu pono Langen klausimą. Ko trūksta Europos institucijoms? Čia aš turiu omenyje penkių pirmininkų pranešimą. Nes taryboje diskusijos vyksta gan vangiai, kokia yra jūsų nuomonė dėl įvairių pateiktų pakeitimų. on, uh, on European... Ačiū dėl um, Europos obligacijų, tai čia tikrai sunku kol kas komentuoti. ECB dabar vykdo savo analizę, kuriai vadovauja Airijos centrinio banko pirmininkas ir šioje komandoje dalyvauja praktiškai visi centrinių bankų atstovai. Mums kol kas reikia sulaukti išvadų, kol e, padarysime savo kažkokį, primsime savo poziciją. Žinoma, tai yra privataus sektoriaus e, savoka. Tai reiškia, kad e, valstybės, valstybių vyriausybė ne, tikrai neatsis, neturės atsisakyti savo atsakomybės. Įsipareigojimai išliks. Jūsų antras klausimas apie ECB pelno perkelimą į ES nuosavą biudžetą. Tai yra politinis sprendimas ir tuo tikslu reikėtų keisti ECB statutą. O mes manome, kad reikėtų keisti sutartį. Toks e, pakeitimas tikrai negali būti padaromas su paprastinta procedūra. nes tuomet reikėtų keisti ECB statuto 23 straipsnio 1b punktą po statuto pakeitimas reiškia, kad reikia taikyti peržiūros įprastinę procedūrą, kuri numatyta 38 ES sutarties straipsnėje. Tai mūsų supratimu e, irgi tas 33 straipsnio pirmos dalies be punkto keitimas yra tinkamiausias teisinis e, sprendimas šitai problemai. Oh, I'm sorry. It's, um, it's the other pillar of our uh, banking union. Tai yra mūsų bankinės sąjungos e, ramstis ir mums tikrai reikia uh, Tikrai jūs žinote, kad mes norime viena vertus riziką sumažinti, bet ir riziką pasidalinti. Tokį požiūrį mes palaikėme ilgą laiką. Taigi buvo Tylakas, dabar turi Morel, taip pat turime um, sverto priemonės, buvo įvairiausių priemonių. Mes norėtume, kad testusi bankinio sektoriaus konsolidavimas ir sustiprinimas. Tuo pačiu metu mums, žinoma, reikės labiau dalintis riziką. Dėkoju, Alema Siur. Ačiū, pirmininkė. Jūs mums sakėte, gerbiamas pirmininkė, kad vienas iš Europos pinigų sąjungos paradoksų yra tas, kad ta konvergencija tarp valstybių nuo krizės sumažėjo. Kitas paradoksas. Nuo krizės pradžios mes matome, kad kapitalo rinka fragmentavosi. Kiekviena institucija bando užsidaryti savo nacionalinėje rinkoje. Ir tai kelia nerimą. Nes kiekybinio lengvinimo priemonės tarsi buvo skirtos įspręsti problemas, bet antra vertus jos prisidėjo prie tos fragmentacijos. Taigi, norint grįžti prie laisvo kapitalo ir tarp valstybinių investicijų judėjimo, ar pirmoji ir pagrindinė problema iš tiesų yra pasitikėjimas, ar yra taip pat kompetencijų pasidalinimo e, problema. Pirmiausia, dėl mūsų šalių konvergencijos. Yra labai įdomus duomenys, kurie rodo, kad euro zonoje e, tas augimas sumažėjo ir yra žemiausio lygio nuo euro įvedimo pradžios, bet esu kupinas optimizmo, kad e, atsigaunant ūkiui tendencija pasikeis. Bet konvergencija privalo, būti, privalo būti tvari. Tam tikslui šalis turi vykdyti struktūrinės reformas pagal savo nacionalinius planus. Kitas aspektas dėl to fragmentavimuose finansinė fragmentacija, galima sakyti, yra išnykusi. Tos fragmentacijos didžiausias pikas buvo 2012 metai ir nuo to laiko jinai nuolat mažėjo. Matome, kad gerėja kreditavimo sąlygos, taip pat mažėja spredas tarp valstybių tarp e, šalių ir bankų ir tam tikrų sektorių, tarp didelių ir mažų įmonių. Paskutiniai įrodymai dėl bankų kreditavimo sąlygų rodo, kad šitos pozityvios tendencijos išlieka. Net komisijos užsakytas tyrimas dėl vidutinių ir mažo įmonių kreditavimo, kuris buvo padarytas prieš du metus, klausė, koks jūsų verslų yra didžiausias sunkumas. Tuomet buvo atsakyta, kad būtent sunku gauti kreditus. Tuo tarpu dabar į tą patį atsakymą atsakoma taip, kad didžiausia problema yra rasti klientų. Bankams lygiai tas pats. Prieš keletą metų atsak... atsakant į klausimą, koks yra pagrindinis motyvas suteikti kreditą, tai žinoma, atsakymas buvo rizika. Periferijoje rizika didesnė nei centre, todėl atitinkamai pasiskirsto ir pinigų srautai. Bet Dabar tos minties nebeliko. Ir pagrindinis argumentas yra paklausa. O antras argumentas yra konkurencija tarp bankų. Štai koks pagrindinis skolinimo motyvas bankams. Tai valdančioji taryba iš tiesų e, teigiamai vertina pinigų politiką, kuri iš esmės net eliminavo tą fragmentavimąsi. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Kalba Paul Tank. Makroekonomikos stabilizavimo e, užduotis yra, žinoma, pinigų politikos dalykas. Komisija paskelbė savo fiskalinę poziciją, kuri rodo, kad, pavyzdžiui, Vokietija, Niderlandai turėtų pasinaudoti šitą galimybę ir investuoti iki 50 milijardų e, eurų. Bet ar tai bus atsakinga biudžeto politika? Ekonoministrai atvirkščiai papriekaištavo, kad e, komisija neturėtų kištis ir nurodinėti, ką reikia daryti valstybėms. Kaip Jūs manote, Jūs kalbate apie tą Europos, eurozono stabilizavimą ir tokį komisijos vaidmenį. Kaip Jūs įvertintumėte? Toliau pono Šoiblerio pareiškimai. Ir mes Jūs priskyrė populistams, dabar euras per, mm, euro kursas per žemas Vokietijai, o paskiau Jisai grasina šalyje atsirand atsirasinčią didelę infliaciją. Kiek į jūs sudėta vilčių, bet Vokietijai ir Niderlandams infliacija grėsia didesnė nei 2 procentai. Tai jeigu infliacija bus tokia, tai kaip jūs įsivaizduojate, kaip ją reikia sumažinti? Let me say that uh, on, the, on the second. Noriu atsakyti jūsų antrą klausimą. Iš, tif, iš tiesų, infliacija tikrai nenaujas dalykas. Jis visuomet mus persekiojo, pavyzdžiui, prieš krizę. Mm, infliacijos nevienodumai irgi buvo ryškus, mes matome juos ir šiandien. Mūsų tikslas kad infliacijos lygis būtų daugmaž vienodas visai eurozonai, o ne būtų įsibastęs po šalis. Dabar dėl Šoberio pareiškimų, tai aš, nevad... aš jų nevadinčiau kažkokiais pareiškimais, nes tiek daug politikų ir tiek įvairiausių pareiškimų. Bet, žinoma, prisimenu, ką mano pirmtakas Vimas Doisenbergas, <laughs> puikus Niderlandų pilietis, teigė, kuomet buvo kritikuojamas už savo pinigų politikos priemonės. Jisai pasakė kažką tokio. Visiškai suprantama, kad politikai ypač prieš rinkimus išsako savo požiūrį į pinigų politiką arba ir e, korektiškos diskusijos yra primtiniau nei tokie badimai pirštu. Bet mes tą puikiai suvokime. Mes girdime tokius, tokias nuomonės, bet e, nebūtinai jas įsiklausome. Dabar dėl fiskalinės komisijos pozicijos. Gal aš turiu patikslinti savo nuomonę. Išimtis yra Niderlandai, nes jos fiskalinė politika buvo neefektyvi. Nes iš esmės buvo pakeisti, pakeista mokesčių sistema. Taigi grįžkime prie tos fiskalinės pozicijos. Mes manome, kad dabartinė fiskalinė politika yra tinkama. Jis tikrai neprisida prie pinigų pasiūlos didinimo. Kai kurios šalis net padidino išlaidas migracijai, krašto apsaugai ir kitoms šalių, kitiems šalių prioritetams. Bet kaip ten bebūtų, fiskalinė šalies pozicija turi prisidėti tiek prie šalies ūkio atsigavimo, tiek turi užtikrinti, kad tas atsigavimas būtų tvarus. Aš kalbėjau apie šalis, kurioms nėra, kurios neturi didelių e, fiskalinių išteklių, bet kitos šalis ir turi tą fiskalinę erdvę. Jos e, net ir e, tai turėdamos e, fiksuoja didelį nedarbo lygį. Ir atvirkščiai yra kitos, kurios neturi tos fiskalinės erdvės, bet juose mažas nedarbas. Taigi desningumo nėra. Kai kas nori tuo pasinaudoti ir pritaikyti modelį likusiai eurozonos daliai. Bet kol kas mes neturime tokio e, greito mechanizmo, kuris e, vienos šalies modelį perkeltų visai eurozonai. To nėra. Kai kurios e, nuosaikios monet, fiskalinės politikos gali būti rekomenduotinos, siekiant e, padidinti produktivumą ir panašiai. Todėl investicijos į švietimą, į skaitmenimą, į kurias infrastruktūras gali būti rekomenduotinos. Bet nepasisakau už tokių priemonių taikymą plačiu mastu. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Tai dėl tos priežasties mes manome, kad e, fiskaliniai gebėjimai turėtų padėti išspręsti daugelį problemų. Spontaniški pasisakymai Maduropolus. Pone Dragi, panašu, kad jūs pritarėte Graikijos vyriausybės priemonėms dėl pensijų arba darbo užmokesčių. Čia noriu užduoti klausimą dėl neseniai paskelbtos ECB ataskaitos, kurioje reikalaujama darbo sutartis atskiriams sektoriams kolektyvinės pakeisti kolektyvinėmis darbo sutartimis atskiroms įmonėms tam, kad darbo užmokestį būtų galima dar labiau sumažinti. <clears throat> Taigi, kuo tokia politika gali būti naudinga darbuotojams. Graikijoje nedarbo lygis taip yra aukštas, jeigu dar mažinsime atlyginimus, tai, tai žmonės pradės uždirbti nuo 200 iki 250 eurų. Graikijos vyriausybė teigia, kad ES yra gera, tačiau TVF yra blogas. <clears throat> tai kuo skiriasi TVF ir ECB požiūris į darbo užmokesčio sistemą. Ar ES siekia masinio žmonių atleidinėjimo, tai yra šantažo politika. Dabar pagrindinis argumentas nekelti darbo užmokesčių yra nenoras vėl sukelti krizę. Jūs kalbate apie ekonomikos atsigavimą. Vyriausybė taip pat kalba apie atsigavimą, stabilumą ar tam būtina prielaida ir atlyginimų mažinimas tam, kad būtų įtrauktas mano e, naujas investicijos. Toks mano klausimas. Kitas. Graikijos skolos tvarumas yra įvairiai vertinamas. E, Graikai mano, kad Europos stabilumo mechanizmas tiesiog e, graikų manimų nekelia didelio optimizmo. optimizmo. Todėl norėčiau paklausti, kaip ECB vertina Graikijos skolos tvarumą. Ar jūs vadovaujatės tą pačią nuostatą, tais pačiais kriterijais, jūsų požiūris panašus? Atsakydamas į pirmą klausimą, turiu prisipažinti, kad aš nežinau, kas yra parašyta EBPO ataskaitoje. Aš pasidomėsiu ir pateiksiu Jums atsakymą raštu. Aš pateiksiu atsakymą raštu dėl EBPO ataskaitos. Iš tikrųjų reikalingos priemonės, kurios paspartintų nedarbo mažinimą. Derintis dėl išvadų susijusių su antraja pežiūra, apie tai yra ir kalbama. Iš tikrųjų, Graikija pasiekta ženklios pažangos padaryti esminiai pakeitimai. Antrosios peržiūros išvadose konstatuojama štai kas. Tikimasi palankiai vertinant skolos tvarumą, pirmiausia reikėtų pasiekti 3,5 procentų pirminio perviršiaus tam tikram pakankamai ilgam laikotarpiui. Tai yra aspektas, dėl kurio yra derimas. Kitas 2018 metų fiskalinės spragos užpildymas. Taip pat, norint to pasiekti, reikia įgyvendinti kai kurias struktūrinės reformas. Pirmiausia, darbo rinkos reformą įgyvendinti teismų sistemą pakeisti. Taip pat reikia mm, pertvarkos energetikos sektorija. Ir kitas dalykas - išspręsti blogų paskolų klausimą ir jų vietą naujoje bankininkystės sistemoje. Per pastaruosius trejus metus finansų sektorius turėtų būti vertinamas pagal Europos centrinio banko prognozuojamus institucinius gebėjimus. Dėkojame už labai įdomų dialogą Maničiau, kad labai svarbios jūsų pastabos dėl reguliavimo priemonių tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, šitas komitetas m, mm, turės apsispręsti dėl Bazelis 3 sutarties, turint omenyje naujojo JAV prezidento tam tikrus pareiškimus. Mes tiesiog turime konstatuoti, kad mes pritarėme labai griežtai kitoms tarptautinio masto, tarptautinėms reguliavimo priemonėms. Taigi dėkoju svečiui. Kitas dialogas įvyks gegužės 29 dieną. Yeah, colleagues, please. I have some announcements. Turiu paskelbti informacijos. Ikon biudžeto e, darbo grupė dėl ES strateginių investicijų fondo susirinks artimiausių metų ir bet bendras posėdis įvyks Strasbūrė 13 dieną. Strasbūrė, ko gero, teks ir balsuoti dėl pranešimų, kuriuos mes atidėsime ir bus balsuojama bendraime posėdėje kartu su biudžeto komitetu. Visi pataisimai dėl MIFID 2 kalbų versijos parengtos buvo iki sausio 30. Lingvistai, juristai peržiūrėjo šitos tekstus ir pagal 231 veiklos taisyklę, jeigu komitetas neprieštarauja, tai pataisimai ir yra teikiami parlamentui ir plenarnėje sesijoje, plen, Strasbūro plenarnėje sesijoje bus pateikta šita informacija. Bus pateikta informacija apie šitą dokumentą ir jisai bus pristatomas balsavimui koordinatorių posėdžio sprendimo pristatymas. Nuomonė dėl 299-2091 teisės akto e, pateikimo e, biurui. Ikon biudžeto e, posėdis įvyks Strasbūrė dalyvaujant Katainen Europinis semestras Dombrovskio ir Moskovičiui pranešimai, taip pat mm, pasikeitimas su nuomonėmis su Fiscal Board atstovu įvyks biudžeto komitete, informacija bus pateikta artimiausių metų. Pirmininkas kreipsis į parlamentą, kad jisai kreiptųsi į Estijos prezidentą dėl ekonominės valdysenos konferencijos Taline, dėl finansinės paramos darbo grupės. 17 metų darbo tvarkė bus aptartama tikriausiai vasario 15 dieną, taip pat būtų aptariami ir darbo rinkos klausimai, bet to darbo grupė ir toliau dirbs su atskiromis valstybių grupėmis, suorganizuos susitikimą su nevyriausybėmis organizacijomis ir jeigu finansinė sistema veikia gerai, tai tuomet bus klausima, ar reikalinga kokia nors papildoma parama finansų ministrai iš keturių didžiausių valstybių aptars Graikijos klausimus, darbo rinkos reformą aš paminėjau. Ko gero reikia susisiekti su Graikijos atitinkamos ryties ministru ir galiausiai deleguotų teisės aktų uh, aptarimas MIFID uh, uh, reguliavimo priemonės Tiesiog Ekonė nebuvo paprieštarauta, politinė grupė, kuri norėtų, galėtų pasakyti šio klausimu plenarnėje sesijoje. Ir pirmininkas patvirtino, kad Tajani pateikė e, deklaraciją, pranešimą. Aš tiesiog norėčiau paprašyti frakcijų, kad jos tiesiog už, užbaigtų mūsų biuro rinkimų procedūras. Dėkoju. Šeštasis, septintas ir aštuntasis darbo tvarkės klausimai, tai yra biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos bankinystės institucijoje, EBI, EJOPA. Reikėtų atsižvelgti į pakeitimų siūlymus, tačiau prieš tai žodis pranešėjams. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie rado laiko teko pateikti geros kokybės pakeitimus, dabar mes juos nagrinėjame ir rengėme kompromisinius pasiūlymus, tikimės, kad juos parengsime ir išplatinsime iki trečiadienio vėliausiai, trečiadienio vakaro. Per praėjusius dviejus metus lygiai taip pat elgėmės, tiesiog mes nekvietėme šešiolinių pranešėjų susitikimo, tiesiog mes susirašinėjame ir susitarėme dėl kompromisinių pasiūlymų. Dabar aš norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, įvairios frakcijos iškėlė įvairiausių klausimų šiame komitete, pateikė pakeitimų susijusių su proporcingumu, kiti ypatingai dėmesį skyrė skaidrumui, vartotojų apsaugai, Aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks e, kompromisiniuose pasiūlymuose atsižvelgti į šiuos pageidavimus. Norėčiau paminėti 26 ir 303 pakeitimus dėl, EO, dėl EOPA. Kolegos, kurie pateikė pakeitimus, kalbėjo, kad EOPA reikėtų įtraukti į e, Europos centrinio banko priežiūros sistemą. Ir galbūt netgi įtraukti į Frankfurto EBA sistemą. Aš nežinau, ar mes šitoje nuomonėje turėtume teikti tokias rekomendacijas, kadangi jos yra labai konkrečios. Galbūt kai kas galvoja, kad EBA turėtų uh, įsisteigti Frankfurte, o kai kas galvoja, kad reikėtų ją nukreipti į Dubliną, o kai kas galbūt galvoja, kad reikėtų ją įsteigti Milane, galbūt ir Bruselėje. Taigi galima tikėtis įvairiausių pasiūlymų, o aš savo kompromisinėje pasiūlyme suformuluočiau kažką panašaus kaip kad reikia užtikrinti kuo daugiau skaidrumo, apsisprendžiant dėl tolesnės EBA buveinės. Taigi, šešėlinį pranešėlį galbūt pareikš savo nuomonę. Iš tikrųjų, aš irgi manau, kad čia nėra tinkamiausia vieta, kadangi mes kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai ko gero nereikėtų mes, nereikėtų dabar kalbėti apie tai, kas galbūt vyks Brexit darybų eigoje. Nemanyčiau, kad reikėtų pradėti diskusijas būtent šiame kontekste. Werner Langa, EPP vardu. Jeigu teisingai suprantu, yra pateikta triš, apie šimtas pakeitimų siūlymų dėl visų biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, pranešimų. Manyčiau, kad pranešėjas susitvarkys su tais pakeitimais ir pateiks kompromisinius pasiūlymus. Kai kurie klausimai šiek tiek skiriasi, požiūriai skiriasi. Pavyzdžiui, kaip e, bus e, užtikrinamas finansavimas, skeptiškai vertiname lėšų apkarpimą ir taip pat pranešėjas mano, kad lėšų perskirstimas turėtų būti minimalus. Iš tikrųjų, kad veikla turėtų būti labiau finansuojama negu teisėkuros darbas. Kolega e, reikalavo, kad visos agentūros dirbtų pagal įgaliojimus. Mūsų frakcija tam pritarė. Iki šiol teko konstatuoti, kad e, vienoje kitoje institucijoje, pavyzdžiui, AJOPA įgaliojimus viršijo Furunculika. E, tiesiog e, kritikavo e, Rumunijos e, biudžeto institucijos ir reikalavo, kad EJOPA įsikištų, kad imtųsi e, kontrolės, tarsi Rumunijoje mm, draudimo rinka veikia nepakankamai sėkmingai. Čia mes nekalbame apie Frankfurtą arba kitą institucijos buveinę persikelimą. Jeigu Brexit iš tikrųjų įvyktų, ta problema kol kas mūsų neturėtų uh, būti aktuali, tačiau vis dėlto reikėtų atimenyje, kad EBA turi nuomos sutartį iki 26 metų. Ir jeigu sutartis būtų nutraukta, tai 300 milijonų eurų reikėtų mokėti kaip kompensaciją, visiškai nepriklausomai nuo to, kur po to įsikurs šita agentūra. Aš manyčiau, kad tai yra labai svarbus aspektas, bet to skaidrumo klausimas, kurį iškėlė kai kurie kolegos, be kitako Gigold, Cani, Marijas ir kiti. Kolega Gigold kalbėjo, kad Europoje ir EBA reikėtų numatyti galimybę teikti informaciją informatoriams. Manyčiau, kad tokį siūlymą galima būtų įtraukti ir į ataskaitą. Ataskaita, kuri tiesiog e, apibendrina visų trijų agentūrų veiklą pirmą kartą. Thank you. Ačiū. Pane Ivo Pereira, pavaduojantį šešėlį pranešėją. Ponas Silva Pereira, pavaduojantis šešėlį pranešėją Franzulika. Noriu suprašyti už tai, kad pas Franzulika negali dalyvauti posėdėje, tačiau noriu pasakyti, kad šios trys institucijos yra labai svarbios ir biudžeto vykdymo patvirtinimas yra dar viena proga įvardinti tam tikras problemas. Mums e, didžiausias rūpestis yra užtikrinti šių agentūrų pakankamą finansavimą, kad galėtų vykdyti savo funkcijas nepriklausomai ir veiksmingai pagal joms suteiktus įgaliojimus. Manau, kad e, papildomų įgaliojimų suteikimas turėtų būti derinamas taip pat ir su papildomu finansavimu. Dėl to mums kyla daugiausiai susirūpinimo ir noriu pabrėžti mūsų frakcijos teiktus pakeitimų pasiūlymus antrą ir ketvirtąjį pastraipoms. Tikiuosi pranešėjas į juos atsižvelgs. Taip pat rašytinė procedūra, kurią siūlė pranešėjas, nuteikia mus Taip pat optimistiškai kalbant apie galimybę parengti viso apriepiančius ir tinkamus kompromisinius pakeitimus, kuriuose būtų atsižvelgiama taip pat ir mūsų frakcijai rūpimus klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ar EKR atstovas salė yra? Ne, EKR frakcijos narys yra pranešėjas, atsiprašau. Pons Torvalds. Alde frakcija. Ačiū pirmininkė. Savo raštu parengtose komentaruose buvau pasirinkęs šiek tiek diplomatiškesnės formuluotės, vertinant tam tikrus pakeitimų pasiūlymus, tačiau pranešėjas pakankamai aiškiai pristatė savo poziciją dėl šių pakeitimų, taigi manau, kad nėra reikalo jų išsameu pristatinėti. Ir manau, kad mes sugebėsime tinkamai įvertinti viską. Manau, kad pranešimo pasirinktas tonas yra tinkamas, jis yra tolygus. Ir tikiuosi, kad nepaisant uh, kai kurių gautų pakeitimų mes e, galėsime judėti į priekį ir žinau, kad artimiausių metų įvyks atitinkama peržiūra. Agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo, taigi nekantriai laukiu bendradarbiavimo su pranešėju, šešienis pranešėjais ir rimtų problemų horizonte nematau. Ačiū. Žaliųjų. Vardu pans Gėgult. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjui už išsamų, aišku, pranešimą, kurio daugumai nuostatų mes pritarėme, ypač pasiūlymui pakeisti finansinę sąrangą, sustarimą atsižvelgti į proporcingumo aspektus. Taip pat sieki užtikrinti <clears throat> didesnę e, skaidrumo kokybę, ypač kalbant apie valdybos posėdžių protokolus. Noriu padėkoti kolegai Werneriui Langenui už uh, paramą išsakytą mūsų iniciatyvai dėl informatorių apsaugos. Manau, kad e, ta iniciatyva taptų matomesnė, jeigu atitinkama nuostata galiotų visų agentūrų veiklai ir jeigu visos partijos kaip ir anksčiau pritartų tokiam pasiūlymui. Noriu pabrėžti tos aspektus, dėl kurių mūsų nuomonės išsiskiria. Vienas man esminės svarbos klausimas ir pirmiausiai noriu paminėti ir tuos pakeitimus, apie kuriuos kalbėjo Werneris Langenas. Ten buvo kvestionuojama, ar agentūros, ypač AJOPA, nepažeidė jiems suteiktų, neviršijo jiems suteiktų pirminių galiojimų. Aš labai atsargiai vertinčiau galimybę įtraukti į biudžeto vykdymo patvirtinimą atitinkamą nuostatą, kurie teiktume, jog suteikti įgaliojimai buvo viršyti. Taip pat ir ieškant atsakymą į klausimą, ar agentūros finansavo atitinkamą neleistiną veiklą. Apie tai kalbama trečiojo pastraipą. Aš manau, kad e, tokius teiginius įrodyti taip pat yra labai sudėtinga, nes tikrovė yra tokia, kad įgaliojimai apriepia investuotojų ir vartotojų apsaugą, taip pat klausimas susijusi su finansiniu stabilumu. Taigi įgaliojimai yra pakankamai plačios apimties ir jeigu vertintumėte Europinio agentūrų veiklą, tai daugeliu atveju jos negalėjo visapusiškai atlikti savo funkcijų, nes neturėjo pakankamai pajėgumų ir mes būtent viename iš savo pakeitimų į tai atkreipiame dėmesį ir tokiu būdu laikomės visiškai priešingo požiūrio nei tas, kuriuo teigiama, jog agentūros viršijo joms suteiktus įgaliojimus. Taip, galbūt buvo nusės taisyklės, kurios apsunkino gyvenimą smulkiems rinkos dalyviams, tačiau labai sudėtinga būtų rasti ir atinkamų pavyzdžių, kurie patvirtintų, kad įgaliojimai buvo visapusiškai išnaudoti, nes turime daug priešingų pavyzdžių. Taigi, šiais klausimais frakcijos laikosi skirtingų pozicijų. Socialistai ir demokratai laikosi paprastos pozicijos, kuri yra skirta vartotojams apsaugoti. Mūsų pozicija yra vėlgi kitokia, ją ką tik pristačiau. Rengiant kompromisinius pakeitimus, e, aš manau, kad šiuo klausimu susitarti būtų sudėtinga. Ir taip pat e, klausimai susijęs su institucijų perkelimu, manau, kad būtų galima sustarti išmintingo kompromiso, nepaisant to, kad parlamentas visuomet laikėsi pozicijos, kad siekiant padidinti institucijos e, veiklos efektyvumą reikėtų, kad e, ji būtų įkurta arba kad jos buveinė būtų vienoje toje pačioje vietoje. Todėl noriu pasakyti Otmarui Karas ir kitiems kolegoms, kad EBOS integravimas į SSM e, sistemą reikštų papildomus įgaliojimus Europos centriniam bankui, ar mes norime, kad e, Europos centrinis bankas gautų daugiau galiojimų, ar mes e, siekiame atskiros priežiūros institucijos veikiančios nepriklausomai neatsibai, kuri apriektų taip pat ir EBA. <clears throat> Tokiu būdu aš manau, kad EBA įtraukiant į ECB struktūras susilpnėtų demokratinė kontrolė ir parlamentas neturėtų tokiai pozicijai pritarti. speaker. Okay, so I don't see also speaker for other. NF nėra, atrodo, kalbėti, ar kas nors norėtų pasakyti. Tada labai trumpai tik tai prašom. Überschreitung, das betrifft. Äh, Kalbant apie įgaliojimų viršijimą pirmojo lygio teisėkūros procesus äh, ir deleguotus teisės aktus, Tai agentūros neturėtų statyti papildomų kliūčių, turėtų vadovautis pirmojo lygio nuostatomis, kalbant apie IDD peržiūrą, tai taip pat galioja. Antras pastebėjimas, aš pateikiau pasiūlymą integruoti EBA į kitas struktūras ne dėl to, kad manau, jog tai būtų pats tinkamiausias būdas ir priemonė, tačiau manau, kad reikia kad pinigų politika ir atitinkamos kontrolės funkcijos e, turi būti skirtingose rankose tam, kad būtų galima užtikrinti deramą kontrolę. Žodis pranešiai. Ačiū pirmininkė, ačiū šešėliniam pranešėjams už išsakytas mintis. Tikrai labai tikriausiai pasistengsiu integruoti tas tris e, nuomonės ir jas padaryti labai konkrečias. Langin, jūs kalbėjote apie išteklius, apie tai kalbėjo SND. Ir vienas iš sprendimų sustiprinti e, institucijų savarankiškumą ir jų priežiūrą. Dėl mandato, tai nepatenka į mūsų kompromisų projektą. Ta tikimės užbaigti iki trečiadienio, nes iškilo klausimų dėl teisinių dalykų. Dėl EBI e, nuomos sutarties yra pateiktas informacija ir panašu, kad dėl sutarties nutraukimo jau yra susidėrėta ir sutartis turėtų būti nutraukta 20 metais. Bet kartu su kompromisais mes išplatinsime tikslesnį informaciją. Dėl išteklių Nilsas ne, nepateikė pastabų. Alde frakcija or, vasario 8 organizuoja seminarą dėl esos reformos. Uh, ir Sveno komentarai. Protokolo skaidrumai. Taip, mes tą įtraukėme į pakeitimus, taip pat informatoriai taipogi. Ir dabar dėl nekorelia, nekoreliuojančių klausimų finansavimo. Visiškai suprantu jūsų pastabą dėl šio aspektų ir taip pat dėl subsidiarumo. Ačiū. Dėkuoju. Balsavimas numatytas vasario 27 dieną. Kontkomitete kovo 23, plenarinėje sesijoje balandžio 2. Mes e, tikrai turime peržiūros e, galės ir mes galime tuo pasinaudoti, mes galime balsuoti ir atmesti instrumentus. Tokiu būdu mes galime ir patvirtinti tinkamą biudžetą atitinkantį įgaliojimus. Taigi mes galėsime, tikiuosi, suderinti visus poreikius. Bet kodėl ne, mes galime pasinaudoti ir pasinaudoti to vetavimo teisę. Žinoma, prevencija yra efektyvi, dažnai jinai pasiteisina, bet kodėl neturime ir kitą instrumentą. Taip pat turiu priminti skirtumą tarp euro zonos institucijos ir vienos bendros rinkos institucijos e, funkcijų. Tai yra funkcijos labai skirtingos, bet e, tai turėtų būti diskutuojama, kalbant apie SS, ESA reformą. Taigi ačiū, ačiū už pakankamai įdomias diskusijas. Baigime posėdį. Kitas posėdis numatytas vasario 13 dieną Strasbūrė. 9 val. ryto. Ačiū, postis baigtas.